posėdis labai svarbus, labai svarbus balsavimas. Koleżanki i koledzy. Kolegos. Tuoj pradedame balsuoti. Labai prašau, sėskite į vietas. Norėčiau kolegos jūsų paprašyti. Baikite diskutuoti ir prašau sėskite į vietas. Kolegos. pradedame posėdį. Dabar pradedame balsuoti. Darbo tvarkėje numatyta, kad balsuosime dėl pataisyto Europos parlamento ir komisijos pagrindų susitarimo, kuris turėtų galioti šį parlamento kadencijos laiką kas yra už rezoliucijos projektą, kas už, kas prieš. Susilaikė. Ačiū. Rezoliucija priimta. Ponios ir ponai, o dabar norėčiau Taigi, norėčiau paprašyti Europos komisijos pirmininką, mano Baroso, tarti keletą žodžių. Nuoširdžiai dėkoju. Prieš kelias mėnesius gairėse ir čia plenarnėme. Aš pasiūliau, kad parlamentas ir komisija turėtų sukurti specialią partnerystę, kirstelti mūsų bendradarbiavimą. Aš manau, kad mūsų bendradarbiavimas turėtų būti toks, kad atspindėtų naująją sutvertį. Joje turėtų būti ir mūsų bendradarbiavimas bei ateities perspektyvos. Ir aš dirbau su pono Lena pirmininkaujančią dėrybinę grupę Ir aš dabar labai norėčiau padėkoti visai darbo grupiai už dėrybas ir už konstruktyvų narių požiūrį. Aš iš tikrųjų labai esu patenkintas dėl to, kad bendrą sutarimą mes radome ir žinome, kokiu pagrindu bendradarbiausime artimiausioje ateityje ir neabejotinai bendradarbiausime užtikrindami balansą tarp institucijų, kaip Europos komisijos pirmininkas. Aš tikrai palaikau kiekvieną principą, kuris yra įrašytas į pagrindų rezoliuciją. Nebejotinai reikėtų e, ir peržiūrėjimas yra labai svarbus. Aš su, tas, Noriu pabrėžti tą faktą, jog labai džiaugiuosi, jog tokia didelė dauguma vis dėlto rezoliucija priimta. Ir mūsų abi institucijos, nepamirškime, ir tarybos yra labai svarbus. Ir aš užtikrintas, kad ir taryba prie mūsų prisijungs, kad visos institucijos dirbtų Europos labui. Šiandieną jūs kiek vėliau balsuosite už dėrybas. Aš labai norėčiau, kad ponas Češkovičius komisijos vardu pasirašytų pagrindų susitarimą. Aš žinau, kad visa komisija, visa kolegija palaiko mūsų susitarimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai dėkoju už tokį tikrai teigiamą požiūrį į buvusias dėrybas. O dabar visų mūsų vardu labai norėčiau padėkoti dėrybiniai grupiai ir ponui Lėnė ypatingai. E, ponas Lėnė pirmininkavo grupiai. Norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo dėrybose. Visiems jums. Na, kolegos. E, mes neturime kol kas teisėjai, kuros iniciatyvos e, Lisabono sutarties pagrindų, bet turime pažadą. Ir žinau, kad komisija turi daug lūkesčių. Ir ne tik Europos komisijos pirmininkas, bet ir komisijos nariai laukia iniciatyvų ir komisijos pirmininkas kviečia parlamentą ir, aišku, komisiją bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais. Ir štai čia subsidiarumo principas yra labai svarbus. Mums reikia poveikio vertinimo. Ir tikiuosi, kad šis darbas bus dar geriau atliekamas negu įrašyta sutartyje. Labai galime tikėtis, kad patobulinsime viską, ką turėtumėme patobulinti, kad mūsų piliečiams būtų geriau gyventi. O dabar pertrauka iki pusės dviejų. Mm. <clears throat>